Okay. The... Europos parlamento vardu norėčiau pasveikinti visų nacionalinių parlamento atstovus, taip pat Europos parlamento narius, susirinkusius į 10 metų parlamentų savaitę. Man malonu informuoti Jūs, kad rekordiškai didelis skaičius narių, tai yra 116 iš 27 nacionalinių parlamentų, e, du kandidatai iš e, šalių kandidačių ir vienas atstovas iš stebėtojos šalies įsiregistravo dalyvauti šiame renginyje. Šiandien e, kalbėsime apie ekonominės ir pinigų sąjungos valdysenos gilinimą ir plėtimą. Norėčiau tarti keltą žodžių žodžių iš Europos parlamento perspektyvos. Euras yra vienas iš matomiausių Europos integracijos simbolių ir mes labai džiaugiamės, kad daugiau negu 3 iš 4 e, piliečių mano, kad bendroji valiuta yra geras dalykas Europos Sąjungoje. Tai yra didžiausia parama nuo euro įvedimo 2002 metais. Mes tikimės, kad visi Europos piliečiai greitai galės pasinaudoti e, euro privalumais. Mes džiaugiamės Kroatijos ir Bulgarijos Rusijos e, ketinimais įdėkti visus būtinus elementus, kad jos galėtų sėkmingai prisijungti prie antrojo Europos e, valiutų e, kurso mechanizmo. Net tik mūsų bendroji valiuta pasižymi e, privalumais, bet ir yra tam tikrų silpnų aspektų, kurie išryškėjo per finansų ir ekonominę krizę. Europos parlamentas per pastarus metus labai e, nemažai pasiekė, siekdamas baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, tačiau e, išryškėjo kai kurios problemos sistemoje. Ir mes Europos parlamente dėl šių dalykų prieimėme visą eilę rezoliucijų ir reikia tas problemas iki galo stalo išspręsti. Mūsų komitetas, kuriam pirmininkauju, kalbės e, apie likusias problemas, rengdamas savo instituto pranešimus apie tolesnę plėtotę kapitalo rinkų sąjungos, e, apie e, tai, kaip reikėtų peržiūrėti makroekonomijos lygmens teisėkuros struktūrą, kad būtų geriau atspindėti situaciją susidariusią Europos realioje ekonomikoje, užtikrinti daugiau skaidrumo, taip pat spręs, e, nagrinėsime problemas susijusias su euro tarptautinė role ir e, skaitmeninius finansus nagrinėsime, e, riziką susijusią su kriptovaliutu. Mes taip pat galvome Europos indėlių garantijų sistemą, tai trūkstama grandis bankų sąjungoje. Taip pat biudžeto komitetas ir mes kartu nagrinėjame reformų paramos programą, taip pat nagrinėsime tarybos ketinimus įtraukti e, į šią programą biudžeto priemonę konvergencijai ir e, konkurencingumui skatinti. Mes e, taip pat galvojame Europos bedarbio pašalpos perdavimo sistemą, kad padėtume žmonėms netekusiems darbo ir užtikrintume geresnį atsparumą išorės sukretimams. Mes tokiu būdu prisidėsime prie tolesnio stiprinimo ekonominės ir pinigų sąjungos ES. Ir taip pat Europos parlamentas, noriu pasakyti, ragina daugiau užtikrinti demokratinės atskaitomybės. Mes norime, kad e, mūsų ir nacionalinių parlamentų vaidmuo sustiprėtų prižiūrint klausimus ir sprendimus susijusius su ekonominės ir pinigų sąjungos klausimais. Prieš suteikdama žodį garbiems svečiams norėčiau priminti apie mūsų darbo taisyklės. Kadangi dalyvių yra labai daug, tikiuosi suprasite, kad po svečių įžanginių pasisakymų tikriausiai nepavyks visiems norintiems suteikti žodžio. Ir dėl to aš, kad staupytume laiko, prašau nekalbėti ilgiau negu dvi ar tris minutės. Matysite laikrodį ir galėsite sekti savo kalbėjimo laiko. Ir mes galbūt turėsime pakoreguoti dar kalbėjimo laiką, atsižvelgdami į padėtį. E, jūs e, ant savo stalų turite, matote kalbėtojo korteles e, ir jeigu norėsite pasisakyti, tai užpildykite tas korteles ir įteikite salės prie prižiūrėtojams. Ta noriu mm, pasakyti, kad taikome ir Europos parlamento, ir nacionalinių parlamentų nariams. Ir mes pagal tokią formulę skirsime kalbėjimo laiko du nacionalinių parlamentų atstovai, vienas Europos parlamento narys ir taip toliau. Bet jeigu situacija pasiekės, galbūt formulę pakoreguosime diskusijų metu. Pasižiūrėsime, kaip viskas vyksta. Dabar norėčiau uh, su E, teikti žodį Perič, kuri vadovauja biudžeto komitetui Kroatijos e, parlamento. Ačiū, aš kalbėsiu kroatų kalba. Gerbiama ECOFIN e, pirmininkė ir Kroatijos finansų ministrė ponė Eurogrupės pirmininkė, ponė Valdį Dambrovskį iš Europos komisijos komisijos e, vykdomasis vicepirmininkas, taip pat kreipiuosi į poną Paolo Gentilonį, kuris yra atsakingas už ekonomiką Europos komisiją, ponę Fabio Panetą. Taip pat kreipiuosi Europos centrinio banko valdybos narius, parlamento narius ir į Europos parlamento narius gerbimi regionų komiteto nariai ir ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai. Tarybai pirmininkaujantį Kroatiją e, eina šį darbą istoriniu etapu. 28 metai praėjo pro Kroatijos nepriklausomybės pripažinimo. Kroatijoje buvo įgyvendintos esminės reformos dar rengiantis e, e, narys Europos Sąjungoje. Ekonomika buvo atgaivinta ir 2013 m. Liepos mėnesį mes įstojome Europos Sąjungą. Dabar jau septyneri metai praėjo, kai mes esame visą teisę nariai ir malonu pirmininkauti tarybai. Ypač dabar, kai prasidėjo naujas Europos Sąjungos teisėkūrinis ir institucinis ciklas. Kroatijai Europos Sąjunga yra E, precedento neturintis taikos projektas - bendruomenė, kuris stiprybė semėsi iš bendrų vertybių ir solidarumo. Kroatija pirmininkauja itin svarbiu laiku ji turi nuspręsti, koks bus tolesnis ES kelias ir ji turi nuspręsti, kaip galės toliau prisidėti prie ES raidos. Tikslas - toliau demokratizuoti sprendimų prieimimo procesą ir priartinti ES politiką prie piliečių, kad būtų galima geriau sureaguoti į piliečių poreikius. Mūsų šūkis - stipresnė Europa e, sudėtingame iššūkių metančiame pasaulyje. Kuo Europa stipri? Ogi vertybėmis, tikslais, ir supratimu, kad vieningi esame stipresni ir geriau pasirengę šių laikų iššūkiams. Man itin malonu e, pasveikinti jūs visus čia, e, Kroatijos parlamento vardu. Džiaugiuosi, kad galiu kartu su ponė Tijani pirmininkauti šiam renginiui. Ji, e, ponė Tijani, yra Europos parlamento ekonomikos komiteto narė. O dabar kalbėsime apie uh, E, Europos valdysenos, ekonomikos valdysenos gerinimą. Per pastarąjį dešimtmetį ES iš esmės sustiprėjo dėl ekonomikos valdysenos sistemos sustiprinimo. Mes ir toliau stengsimės ją stiprinti. Reikia daugiau diskutuoti apie konkrečias rekomendacijas skirtingais lygmenimis. Lauksiu šios diskusijos, kuri, e, lauksiu diskusijos, kuri tuoj prasidės. O dabar paprašysiu Zdravko Marič, Ekofin nario ir Kroatijos finansų ministro pasakyti kalbą ir papasakoti apie COFIN prioritetus. Žodis jums. For... Labai ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiamos pirmininkės. Kroatijos parlamentai, parlamento nariai, Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamento nariai, Eurogrupės pirmininkė, Europos centrinė banko pirmininkė, ponios ir ponai. Man labai didelė garbė dalyvauti šioje konferencijoje. Kroatijai tenka garbė šį renginį kartu su Europos parlamentu šiemet organizuoti. E, diskusijos tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento labai svarbios formuojant ES politiką. Ir iš tiesų dabar pats tinkamiausias laikas atidžiau pažvelgti į mūsų ekonominės valdysenos bazę Kodėlgi taip yra? Viena priežastis yra ta, kad ES prasideda naujas institucinis ciklas. Tai visuomet suteikia galimybę pažvelgti į praeitį ir pažiūrėti, kas yra pasiekti ir kur mes norime eiti toliau. Kita gera priežastis yra ta, kad didelė dalis mūsų ekonomikos valdysenos taisyklių buvo sukurta maždaug prieš dešimtmetį, reaguojant į e, pasaulio e, finansų krizę, kuri smoga ir eurozonai. Šiandien galime šiek tiek pažvelgti į praeitį ir pareikšti, kad daug yra pasiekta šioje srityje per pastaruosius dešimt metų. ES e, dabar politikos koordinavimą pagal taisyklės e, apsunkino ir nustatė griežtesnės fiskalinės taisyklės. Eurozonos valstybė sukūrė stabilumo ir augimo mechanizmą, kad galėtume efektyviai reaguoti į krizės iškilus rimtai grėsmiai finansų stabilumai. Svarbu ir tai, kad ES sukūrė bankininkistės sąjungą, kuri dabar turi e, bendrąjį priežiūros ir bankų gelbėjimo mechanizmą. Europos centrinis bankas taip pat atliko svarbu vaidmenį įdėgiant naujas pinigų politikos priemonės. Visą tai patobulino eurą ir eurozoną, jie tapo stipresni ir dabar geriau gali atlaikyti iššūkius iškilusius prieš tokius iššūkius, kokie iškilo prieš dešimtmetį. Be to valstybėms narėms dabar yra suteikta galimybė e, anksčiau sukauptą susidariusių disbalansą sureguliuoti. E, fiskalinė politika, kaip suprantame, turi būti orientuota taip, kad būtų pasirenkta galimoms krizėms, turi būti sukurti tam tikri e, buferiai Visos taisyklės ir institucijos yra sukurtos taip, kad būtų galima išspręsti problemas, kurias pažinome praeitie. Tačiau šiandien iššūkiai kitokie. Šiandien e, kalbame apie užsitęsusi lėto ekonomikos augimą, e, užimtumo problemas. Turime kalbėti apie inovacijas, darbo vietų kūrimą, apie e, tai, kokie socialiniai ir ekonominiai viso to padariniai. Turim kalbėti apie klimato kaitą, demografinius iššūkius, kurie tampa vis labiau sudėtingi, ypač kai kuriuose naujose valstybėse narėse. Be to, turime suprasti, kad privalome trenkti riziką iškylančią valstybėms dėl geopolitinės įtakos ir įtampos ir prekybos problemų. Turime pasirūpinti, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga išliktų solidi ir e, atspari besikeičiančiam rydienoj pasauliui E, mūsų valdysenos bazė turi būti keičiama, kad galėtume atsiliepti į tuos naujosius iššūkius ir problemas. Skatindami ekonomikos augimą, tvarų ir visą apimantį ekonomikos augimą, privalome atsižvelgti į ekologinius ir technologinius faktorius. Europos komisija neseniai tą kryptimį žengė pirmąjį žingsnį. Buvo parengtas komunikatas dėl peržiūros ir komunikate yra pareikšta labai gera analizė kaip dabartinė ekonomikos valdysenos bazė gali būti sutvarkyta ir yra e, numa, iškelti teisingai klausimai. Aš taip pat laukiu vakar pradėtos viešosios konsultacijos rezultatų. Esu tikras, kad ES institucijos, nacionalinė administracija ir parlamentai toje diskusijoje aktyviai dalyvaus. Mes, pirmininkaujantys tarybai, nusprendėme, kad reikia organizuoti diskusijas dėl dviejų ir šešių dokumentų paketų per neformalų ministrų susitikimą Zagrebe balandžio 24-25 dienomis. Zagrebe daugiausia kalbėsime apie makroekonominio disbalanso procedūrą. Ir šiandien ECOFIN posėdėje, šiandien iš ryto jis įvyko, Europos komisija pateikė prezentaciją dėl valdysenos bazės peržiūros antrosios. Mes suprantame, kad e, valstybių narių nuomonės dėl daug ko sutampa. Didžioji dalis mūsų sutinkame, kad fiskalinė bazė turi būti orientuota investicijų gerinimą, į žalę ekonomiką, skaitmeninį ekonomiką. Turime taip pat užtikrinti ilgalaikį fiskalinį stabilumą. Bendrai kalbant, būtina galvoti apie viešųjų finansų lygybę ir e, pasirengimą augimui. Visą tai turės įspindėti valdysenos mechanizmuose. Daugelis iš mūsų sutinkame, kad reikia stiprinti nacionalinę atsakomybę. Todėl reikia tokių taisyklių, super taisyklių, kurios būtų uh, e, pagryštos ekonomikos atspariausiais veiksniais. Keletą žodžių apie ES gilinimą. E, visas bendradarbiavimas yra pagrystas nacionalinė politika. Mes turime galvoti apie pinigų ir e, ekonomikos sąjungos gilinimą. Kroatija to projekto e, įsiekia įgyvendinti, ne tik būdama taryboje, bet ir todėl, kad mes greitai patys prisijungsime prie eurozonos. Be to, esame įsitikinę, kad gerai veikianti ekonomikos ir pinigų sąjunga yra reikalinga visoms valstybėms narėms. Euras yra ES valiuta. Didžioji dalis valstybių narių anksčiau ir vėliau turės ją įsivesti. Todėl reikėtų, kad visos valstybės narės dalyvautų diskusijose dėl e, EPS gilinimo. E, Aš esu tikras, kad Eurogrupės pirmininkas apie tai daugiau jums papasakos, nes ES dabar kuria lyderių mandatus, bet aš dar keletą žodžių norėčiau pasakyti, ką mes, tarybai pirmininkaujant valstybė, manome, e, traktuojame kaip prioritetus šiai kadencijai. Pagrindinis tikslas e, - užbaigti tarybos poziciją renkti dėl eurozonos konvergencijos ir kompetitingumo. Ir taip pat tai turi apimti kitas valstybės narės, kurios yra susijęs su eurozona. 18 e, gruodžio mėnesį valstybės narės dėl to nusprendė. Tuo pagrindu Europos komisija parengė pasiūlymą dėl reformų paramos programos. Taip pat yra parengtas grafikas, kurį e, praėjusiu metu spalio mėnesį valstybės narės patvirtino. Svarbu, kad šiame dosie pažanga būtų pasiekta dabar dabartinės biudžeto priemonės yra labai svarbios. Konvergencija ir konkurencingumas yra labai svarbus valstybėms narėms, kurios e, sutelkė suverenės galės ir kartu siekia įgyvendinti pinigų ir valiutų keitimo kurso politiką. Aš esu tikras, kad Europos parlamentas tam irgi skiria daug dėmesio. Esu tikras, kad mes galėsime pradėti trilogo diskusiją tą temą ir tą padarysime jau šį semestrą. Pagrindinis elementas, kuris leis sukurti nepriklausomą ir stiprią Europos e, ekonomikos ir pinigų sąjungą, yra bankininkystės sektorius. Jis turi būti gerai valdomas, turi būti su juo siejama mažiau rizikos ir rizika turi būti dalyjamasi mes suprantame, kad indėlių draudimo e, sistema įdis kol kas nėra iki galo sutvarkyta. Suprantame, kad ta sistema kol kas lietai tvarkoma, bet e, pažanga yra būtina, kad pažangos šioje srityje pasiektume, prireikės, prireiks laiko, kantrybės ir diskusijų. Mes norime tęsti tą darbą kartu su Eurogrupe ir jos vadovais. E, Kroatijai pirmininkaujant taryba tęs techninės diskusijas dėl EDIS ateities ir jos struktūros. Taip pat reikia kalbėti apie finansinę integraciją, vadinasi, reikia daugiau pažangos kapitalo rinkų sąjungoje, kapitalo rinkos ES ir toliau išlieka per daug susiskaldžiusios ir negali suteikti visos galimos naudos potencialo investuotojams, e, įmonėms ir piliečiams. Be to, stipri bankininkistės sąjunga kartu su rinkų sąjunga leis ES užsitikrinti tvirtesnį vaidmenį tarptautiniu mastu. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų ir mes pirmą kartą ministrų plus valdysenos mm, e, lygmenių kalbėjome Zagrebe. Ministrai yra nusiteikę gyveninti visą eilę priemonių, kad būtų peržiūrėtas kapitalų rinkų sąjungos kūrimo planas. Taip pat mes norime naujai apibriežti prioritetus, kad būtų sukurtas naujas planas kitam instituciniam tikslui. Ponios ir ponai, kaip Jūs matote, mūsų laukia daug darbo kaip niekad svarbu, žinant, kokia dabar tarptautinė atmosfera, kurios negali išvengti ES, kad e, būtų sutvarkytos ilgalaikės taisyklės ir darbo metodai. Keičiasi aplinka. Mes turime ieškoti ilgalaikių sprendimų, kurie užtikrintų gerą gyvenimo lygį e, visoms ateinančioms kartoms. Todėl mes turime užsitikrinti, kad vieni kitų problemą suprastume ir visi kartu siektume geriausio sprendimo e, mūsų mūsų piliečių labui. Esu tikras, kad tą sugebėsime padaryti ir lauksiu šiandienos diskusijos. Ačiū. Voilà. Thank you, Mr. Marič. Dėkoju, ponia Marič. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Marijo Senteno, Eurogrupės pirmininkui. Jis aptars Eurogrupės prioritetus. Prašau, žodis Jums dėkoju. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, e, gerbiamas Ekofino e, tarybos pirmininkė, e, gerbiami Centrinio banko atstovai, ponios ir ponai. Man didžiulė garbė dalyvauti šioje konferencijoje rengiamoje Europos parlamentų savaitės metu. Ir aš e, dirbau kažkada savo Aš, aš nuolat lankausi įvairiose parlamentuose ir aš diskutuoju apie tai, kaip galima geriau formuoti politiką. Ir taip pat aš norėčiau pakalbėti su jumis apie valdyseną euro e, zonos lygmenių. Tai yra sudėtingesnis procesas negu e, valdysena nacionalinėme lygmenyje, bet tai yra labai svarbus aspektas. Ir e, pagal paskutinės eurobarometro E, apklausas, 75 e, procentai pritarė eurui. Tai yra didžiausias e, skaičius. Ir manau, kad mes negalime leisti, kad tas skaičius sumažėtų. Mes prieš 20 metų um, įvedėme eurą, sukūrėme eurą ir, um, ir labai yra svarbu, kad um, jį stiprintų atitinkamą valdyseną. Ir ypač tai yra svarbu e, atitinkamų krizių metu. Ir mes turime dar pabaigti tą institucinę sąrangą, kuri e, paremtų e, mūsų bendros valiutos projektą. Kadangi dabar turime didelį savo piliečių palaikymą, mes turime apsaugoti bendrą valiutą nuo e, atitinkamų rizikų. Daug jau padarėme, bet daug dar ir liko nuveikti. euro grindžiama ekonomika dabar patiria tam tikrą sulėtėjimą. Ir todėl yra labai svarbu diskutuoti apie euro, e, ekonominės ir pinigų sąjungos valdysenos gerinimą. Čia reiktų pabrėžti tris elementus. Pirma, turėtų būti bendros taisyklės, e, pagal kurias būtų grindžiama e, valstybių narių finansų ekonomika ir fiskalinė politika. Tai yra mūsų ekonomikos ramstis. Europinis semestras turbūt yra geriausias to pavyzdys. Taip pat aš esu įsitikinęs, kad e, taisyklėmis grindžiama sąranga yra e, gera sistema, kuri padės valstybėms narėms skatinti jų e, ekonomiką. Toliau antra, gera valdysena priklauso nuo institucijų ir e, yra bendros institucijos. E, E, kurios padėjo pasiekti naują lygį e, bendros valiutos valdysenos. Toliau trečias elementas yra labai, sva, labai svarbus vaidmuo tenka diskusijoms ir koordinacijai, e, veiksmų koordinacijai tarp institucijų ir tarp valstybių narių. Ir tai turėtų vykti remiantis ES sutartimis. Ir tai, kas vyko per krizę, parodo, kaip yra svarbu, kaip, kaip ši, kokie šitie elementai yra svarbus. Taip pat mes turime nepamiršti koordinavimo proceso. Ir norėčiau pasakyti, kad e, kai kada tas vadinamas švelnusis koordinavimas vaidina svarbu vaidmenį fiskalinėje politikoje. Ir taip pat e, mes turime pakalbėti apie tai, kokia turėtų būti atitinkama politika. Valstybėms narėms yra rekomenduojama įvesti atitinkamus fiskalinius standartus visus, kad būtų prisimta fiskalinės atsakomybės, kad ji būtų atitinkama ligmenyje ir laikytųsi mūsų bendrų fiskalinių taisyklių. Ir tai atsispindi rekomendacijose, kurios yra teikiamos valstybėms narėms. Ir e, tokia, e, taip turėtų atrodyti politikos, e, e, taip turėtų atrodyti politikos koordinavimas euro zonos lygmenyje. Euro, um, euro krizė padėjo mums e, geriau koordinuoti e, verslo ciklą ir užtikrinti e, atitinkamas fiskalinės pozicijas. Aišku, mes dar turime siekti didesnės integracijos. Mes turime padaryti viską, kad mūsų pinigų politika būtų efektyvesnė. Bet dabar mes matome taip pat pasiekimus ekonomikos ir pinigų sąjungos valdysenoje ir tai stiprina bendrą mūsų valiutą eurą. E, bet kita vertus, pasaulis dabar yra kitoks negu prieš dešimt metų. Mes susidurėme su visokiais iššūkiais, pavyzdžiui, e, klimato kaita, taip pat skaitmeninė transformacija ir į tai reikia duoti bendrą atsaką. E, taip pat mes turime nepamiršti atitinkamų politinių įtampų dėl to, kad dabar yra būdingos tam tikros tokios izolacinės politikos. Mes turime priimti kritinius sprendimus, bandydami kovoti su iššūkiais iššūkiais, jeigu mes norime užtikrinti mūsų ekonominį ir finansinį suverenumą. Manau, kad dabar mes turėtume įvertinti, e, ar ekonomikos ir pinigų sąjungos valdysena dar atitinka e, iššūkius, dabarties iššūkius. Todėl mes sveikiname komisijos apžvalgą dėl fiskalinių taisyklių ir manome, kad reikia kuo greičiau pradėti viešas diskusijas dėl šio klausimo. Per pastaruosius dviejus metus mes e, nuolat peržiūrėdavome ekonomikos ir pinigų sąjungos institucinę sąrangą ir manau, kad mes galime pasakyti, kad kad pasiekėme pažangos šioje srityje, nes šis klausimas yra ne tik sudėtingas, bet ir politi, politiškai jautrus. Norėčiau e, apžvelgti e, tai, ką mums pavyko pasiekti. Norėčiau pradėti nuo nuo biudžeto priemonės eurozonai. E, mūsų E, diskusijos parengė 2018 metų e, vasaros viršūnių susitikimo e, išvadas. Taip pat Eurogrupė e, aptarė bendrus principus šiai priemoniai. Norėčiau juos trumpai pažymėti. Mes manome, kad yra labai svarbu kofinansuoti nacionalinės reformas ir viešo sektoriaus e, investicijas, užtikrinant konvergenciją eurozonoje. E, e, konvergencija nėra. E, pinigų e, e, monetarnės politikos integracijos e, savaiminis dalykas. Jis reikalauja atitinkamų sprendimų, atitinkamo biudžeto ir atitinkamų reformų. Tai tik tai gali padėti mums pasiekti didesnio konkurencingumo. Didesnė konvergencija eurozonoje leidžia vykdyti geresnę ECB politiką ir duoti daugiau naudos piliečiams iš bendros valiutos. Ir kadangi viešojo sektoriaus investicijos susiduria su atitinkamomis kri krizėmis, e, mes turėtume e, atitinkamai e, atsižvelgti į tai, koks turėtų būti bendro, kokia turėtų būti bendro finansavimo dalis. Taip pat turime reaguoti į e, tuos iššūkius, su kuriais susiduria valstybės narės. Taip pat buvo priimtas sprendimas dėl e, naujų eurozonos narių ir mes čia kalbame apie strateginės investicijas ir atitinkamas priemonės, e, kurias siūlos e, euro viršūnių susitikimas ir euro grupė. Ir e, mes turėtume užtikrinti valstybių narių prieigą prie didelių, stambių fondų. Taip pat mes turėtume stiprinti ekonominės politikos koordinavimą ir kai kada mes matome, kad trūksta tam tikrų bendrų e, taisyklių ir bendrų finansinių instrumentų įvedimas turėtų e, būti svarbus klausimas Euro, e, Europos parlamente svarb, svarstant biudžeto įvykdymo e, patvirtinimą. Bet kita vertus, nacionaliniai parlamentai taip pat gali vaidinti svarbų vaidmenį formuojant nacionalinius biudžetus. Norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į finansinės priemonės, kurios turėtų, būti, e, kurios turėtų vaidinti svarbu vaidmenį. Aš negaliu vertinti e, valstybių e, vadovų diskusijos rezultatų, bet e, kadangi tai yra politinių diskusijų rezultatas, aš tikiuosi, kad mūsų politikams pavyks pasiekti atitinkamų e, rezultatų dėl biudžeto priemonės. Ir E, mes taip pat turime nepamiršti ir e, tarp vyriausybinio susitarimo šiuo klausimu. Vakar Eurogrupėje buvo priimtas sprendimas dėl atitinkamos ataskaitos. Šita ataskaita turėtų e, paskatinti politinius lyderius priimti atsakingus sprendimus ir 18 eurozonos narių padėtų padidinti savo nacionalinį voką. Kadangi e, Europos biudžetas yra persvarstomas kas peržiūrimas kas septynis metus, mes turime nuolat kelti klausimą, ar mums pakanka išteklių, e, siekiant duoti atsaką dabarties iššūkiams. Jeigu atsakymas yra ne, mums reiktų didinti atitinkamas priemonės. Dėl to yra labai svarbios e, atitinkamos rekomendacijos. E, Ir kitas svarbus aspektas yra efektyvumas ir tos finansinės priemonės jos turi duoti rezultatus e, jau dabar ir reiktų siekti balanso tarp ambicijų ir pragmatiškumo. Aš tikiuosi, kad mums to e, pasiekti pavyks ir aš tikiuosi, kad e, diskusijose, dėrybose dėl, tai, su taryba ir parlamentu dėl finansinės priemonės mes pasieksime pažangos ir galėsime ją patvirtinti 2021 metais. Taip pat norėčiau pakalbėti apie ekonomikos ir pinigų sąjungą ES valdysenos e, gerinimą. E, Praėjusi metų gruodžio mėnesį Eurogrupėje buvo e, pare, parengti atitinkami teisiniai dokumentai. Me, per artimiausius mėnesius vyks atitinkamos politinės diskusijos ir nacionaliniai parlamentai turės ratifikuoti šiuos dokumentus ir, ir 2021 metais turėtų baigtis visas procesas. E, tai reikš, kad priemonės e, bus e, efektyvesnės, jos padės kovoti su krizėmis, užkirsti kelią krizėms ir taip pat Taip pat e, bendras pertvarkos fondas pagal Europos stabilumo priemonę turi vaidinti svarbų vaidmenį. Ir e, mes tikimės, kad 2021 metais jau galėsime pristatyti šią priemonę, tai yra trimis metais anksčiau negu planavome. Toliau e, mes turime kalbėti apie trečiąjį bankų sąjungos ramsti. E, kadangi yra daug su bankų sektoriumi susijusių klausimų, mes turime siekti bendro požiūrio, turime geriau, e, kurti geriau integruotą bankų sektorių, kuris galėtų užtikrinti finansinį stabilumą ir padėti geriau kovoti su krizėmis. Ir e, šis klausimas yra svarstomas e, Eurogrupės ministrų ligmenyje ir aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti teigiamos pažangos šioje srityje. Tikiuosi, kad iki birželio birželio mėnesio mes, mums pavyks susitarti e, ties e, darbo atvarkę veiksmų planu ir mūsų ambicija, bendra ambicija turėtų e, būti, kad iki šios kadencijos pabaigos turėtume pabaigti kurti bankų sąjungą. Turime nepamiršti e, atitinkamų kapitalų rinkų, e, kurios taip pat vaidina svarbu vaidmenį Europos finansiniam suverenumui. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, pasakyti, kad duodant atsaką kriziai buvo e, pagerinti įvairūs ekonomikos ir pinigų sąjungos valdysenos aspektai. E, euras padeda, padėjo mums nugalėti atitinkamus krizės sunkumus. Ir e, tas euras buvo tarsi skydas. Ir tą supranta dabar ir piliečiai, ir e, verslas. Ir e, šiuo metu mes susidurėme su naujais iššūkiais ir turime duoti jiems atsaką tinkamu metu. Ir svarbu tęsti mūsų darbą dėl ekonominės ir pinigų sąjungos valdysenos gilinimo. Ir mes mes turime mm, siekti pažangos. Europos Eurogrupė e, tikisi, kad mm, e, įvyks teigiami pokyčiai tiek institucinėme, tiek politinėme kraštovaizdėje eurozonoje ir mes prie jų prisidėsime ateityje. Dėkoju Jums uždėmesi ir laukiu Jūsų pasisakymų. Dėkui, ponė Santeno. Jūs šiek tiek ilgokai, kalbė, ilgiau kalbėjote negu numatyta buvo. Dabar kviečiu poną Valdį Drombovskis, kuris yra vykdomasis Europos komisijos vicepirmininkas. Jis pakalbės apie Europos komisijos prioritetus. Gerbiama pirmininkė, gerbiami Europos parlamento ir nacionalinių parlamento nariai. Ir šiandieną aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip mums reikia gilesnės veiksmėsnės ekonominės ir pinigų sąjungos. Tai yra mūsų integracijos proceso centrinė dalis. Mes turime užsitikrinti tolesnį stabilumą, klėstėjimą, verslui sukurti palankės mm, veikimo sąlygas ir žmonėms. Mes taip pat turime e, stiprinti mūsų tarptautinę architektūrą tvirta ekonominė ir pinigų sąjunga turi e, užsitikrinti tvirtą valdyseną. Pirmininkė von der Leyen savo partinėse gairėse labai aiškiai apie tai pasisakė. Ji kalbėjo apie valdyseną ir demokratinę atskaitomybę, nes tai yra susiję dalykai. E, iš Europos semestro proceso pasimokėme, kad Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų įtraukimas užtikrina nuosavybės veiksmą gyvenant mūsų pokyčių ekonomikos ir tie darbo atvarkė. Ir mes dabar gilinamės į semestro ciklą ir lankomės Europos parlamento. E, Europos nacionaliniuose parlamentuose norime išklausyti jūsų e, nuomonę apie e, mūsų abicingą darbotvarkę ir paversti ją realybę. Dabar keltas dalykų dėl svarbiausių mums dalykų. Pirmiausia, turime skatinti e, pastangas, e, santykių veiksmus, stiprinančius ekonominę ir pinigų sąjungą. Reikia užtikrinti apsaugą mokesčių mokėtojų pinigų ir jie neturėtų sumokėti už bankų klaidas. Tuo pačiu metu mums reikia tvirto, tvirto integruoto finansų sektoriaus, kad būtų galima užtikrinti finansavimą e, perinamai laikotarpiu, taip pat siekti pramonės tikslų norimų mastų. Mes ketiname dirbti su valstybės narėmis Europos parlamentu, kad užtikrintume pažangą ekonomės ir pinigų sąjungos srityje, pavyzdžiui, bendra indėlių garantijų sistema, mums reikia susitarti dėl jos taip pat ir apsaugos mechanizmas bendram pertvarkos fondui. Ir atrodo, kad tie klausimai kol kas e, dar turi daug klausukų, mes turime juos e, panaikinti, galvodami apie Europos ateitį. Taip pat mes turime galvoti, kaip e, reformuoti Europos stabilumo mechanizmą ir aš tikiuosi, kad mums pavyks greitai pasiekti rezultatų. Tai leistų mums sustiprinti mūsų priemonės atsargumo, kurias galėsime taikyti ir integruoti tuos dalykus į Europos teisinę sistemą. Mums taip pat reikia baigti kurti kapitalo rinkų sąlygą o tai yra kur kas svarbiau negu anksčiau e, po Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES. Visi sutarė, kad mums reikia e, gilesnių, mažiau fragmentuotų kapitalų rinkų, kad galėtume e, finansuoti inovacijas, užtikrintume darbo vietų kūrimą ir augimą. Tai ne techninis, bet labai politinis klausimas, ypač jis svarbus mažoms ir vidinėms įmonėms, kurios turi užsitikrinti įvairius šaltinius, prieigą prie finansų. E, Europos mastu ir mes e, viešą privatų fondą bandysime e, kurti, kursime, kad jis e, galėtų pasiūlyti lėšų. Taip pat turime galvoti apie mažmenius investuotojus, jų dalyvavimą kapitalo rinkos aktyvesnį apskritai. Taip pat mums reikia dirbti kad pasiektume rezultatų, pavyzdžiui, nemokumo mokesčių e, srityje, e, procedūrų srityje ir mums reikia jūsų paramos. Mes taip pat siekime užtikrinti, kad e, reformų paramos programa pradėtų veikti 21 metais. Mes džiaugiamės pažanga, kuri pasiekta dėl biudžeto priemonės konkurencingumui ir konvergenciniai skatinti. Tai sustiprins mūsų ekonomikos atsparumą, ypač regionuose. Mes taip pat skatinsime struktūrinės reformas, teikdami finansinę paramą e, ir tai užtikrins būtiną finansavimą investicijoms. Ir dėl Europos bedarbio pašalpų perdalimo sistemos, e, siekiant apsaugoti nuo išorės sukretimų, mes tokiu būdu sieksime prisidėti prie socialinės sanglaudos valstybėse narėse ir sustiprinti mūsų ekonominę ir pinigų sąjungą toliau. Taip pat E, peržiūrime e, ekonomis valdysenos sistemą ir turime dabar puikią galimybę e, surenkti plačias diskusijas apie mūsų taisyklės, kaip jos pasteisino, kaip jas reikėtų taikyti ateityje, ką reikėtų pakoreguoti ir kolega Džentilionė apie tai kalbės. Gerbiami nariai, gyvybinga ekonominė ir pinigų sąjunga ekonominės valdysenos pagrindais pagrista kapitalo rinkų sąjunga geriausias kelias sustiprinti ekonominį ir finansinį ES stabilumą, sustiprinti tarptautinį euros vaidmenį ir stiprinti mūsų ekonominį ir finansinį autonomiškumą. Tai taip pat sustiprintų mūsų poziciją veiksmus tarptautiniuose forumuose. ES pasisako už atvirą e, taisyklėmis pagrįstą modelį, e, pagrįstą daugia šalių bendradarbiavimu ir mūsų mūsų pirmininkė e, siekia būtent tų tikslų. Mes norime e, skleisti mūsų vertybės ir socialinį ekonominį rinkos modelį. Tai yra mūsų bendras tikslas ir mes norime, kad Europos ir nacionalinių parlamentų nariai mus paremtų, dirbtų kartu, kad mes galėtume sukurti stiprią ekonominę e, pinigų sąjungą Europai. Dėkoju. Dėkuoju, ponė Dobrovski. Dabar norėčiau pakviesti e, poną Paulio Džentilionį, kuris e, yra ekonomikos reikalų komisijos narys ir jis pakalbės apie Europos komisijos prioritetų šioje srityje. Prašom. Dėkui, gerbiam pirmininkė. Man nepaprastai malonu, kad galiu šiandieną lankytis pas jūs Lankausi pas jūs šią savaitę, kai nagrinėjame ekonominės valdysenas klausimai. Aš manau, jog šiuo metu tie dalykai yra labai aktualūs, nes Europos parlamento vaidmuo e, tarp Europos institucijų vis stiprėja šioje sistemoje. Europiniai klausimai tampa vis aktualesni ir parlamentuose, pavyzdžiui, Italijos parlamente. Dabar aš perinu prie anglų kalbos. Aš noriu pasakyti, kad šios diskusijos yra ypač savalaikės, nes e, kaip valdės tikriausiai prisimena puikiai, mes paskelbėme komisijos komunikatą neseniai apie mūsų ekonominės valdysenos sistemos peržiūrą. Diskusijos apie ekonominę valdyseną surinktos pačiu laiku. Mūsų ekonominė situacija. Pirmiausia, reikėtų ją įvertinti. E, žiemos prognozės naujausios e, rodo labai aiškiai, kad augimas tęsiasi. Beveik jau septynerius metus matome augimą, tačiau uh, E, tempas yra kur kas lėtesnis. Taigi kyla pavojus, kad e, turėsime žemą augimo, e, žemų palūkanų normų, žemos infliacijos būklę ilgą laiką. Taip pat turime nepamiršti tam tikrų išorinių pavojų, kurie gali takoti mūsų padėtį. Pirmiausiai koronaviruso protrukis Kinijoje Mes matome e, nuoseklaus augimo situaciją, tačiau nemažai yra ir iššūkių. Naujoji komisija ir Europos institucijos e, galvoja apie iššūkius, e, taip pat uždavinius, tokius kaip žaliasis kursas, skaitmeninis perėjimas, demografiniai pokyčiai. Tie visi elementai apibrėžia komisijos veiksmus, taip pat reikia nepamiršti naujo Europos ciklo. Ir visi tie dalykai reiškia, kad mums reikės nepaprastai daug investuoti. Tačiau viešosios investicijos dar žemesnės negu kad buvo prieš, žemesnio e, ligmens negu kad buvo prieš krizę. Mes prieš dešimt metų pradėjome peržiūrą Jos tikslas pasižiūrėti į praeitį, pasižiūrėti, kaip per pastosius dešimt metų uh, funkcionavo mūsų taisyklės, pasižiūrėti, kokioje situacijoje veikiame ir pagalvoti apie ateitį, kad suvoktume, ką taisyklėse galima pakeisti, kad jos taptų geresnės, veiksmingesnės. Mes e, žiūrime į tai, kas pasiteisino, kas ne. Manau, kad tai yra labai paprasta. Pirmiausia, turime e, sumažinti deficitą. Po krizės turėjome ilgą augimo laikotarpį, sumažinome skolą, bet e, valstybės narėse ne vienodų lygmenių tas buvo padaryta. Mes turime vengti prociklinės politikos ir e, mažinti e, perviršį tose šalyse, kur yra erdvės fiskalinės. E, galima pasakyti e, apskritai, kad taisyklės leido mums nemažai ko pasiekti, tačiau e, nepamirškime, kad dabar susiklosi naujų tokia situacija ir mes turėtume pabandyti pagerinti, atnaujinti savo taisyklės. Klausimas ne pasakyti už ar prieš e, sveikus viešusius finansus, bet reikia kelti klausimą apie sudėti viešųjų finansų. Mes nenorime dabar atsisakyti visų taisyklių Priešingai norime pagerinti jas, pritaikyti prie naujų situacijų, naujų iššūkių, su kuriais susidurėme. Reikia galvoti, kokie yra uh, tikslai atnaujinant taisyklės, siekia, siekiant jas pagerinti. Porą dalykų noriu paminėti. Pirmiausiai, mes turime supaprastinti, pabandyti mūsų taisyklės. Uh, E, tą labai lengva pasakyti, bet netaip e, lengva padaryti. Dažnai uh, sudėtingumas yra susijęs su uh, tam tikromis ekspertinėms žiniomis. Reikia turėti vis įvairias priemonės, kad galėtum spręsti situacijas, bet kartais tos taisyklės taip pat tampa pernelyg sudėtingos ir jas sunku būna suprasti piliečiams ir net parlamentų ar vyriausybių atstovams. E, tuo metu gali nukentėti skaidrumas ir nuosavybės e, užtikrinimo procesas. Reikia taip pat siekti, kad taisyklės taptų palankesnės augimui. Reikėtų ieškoti būdų, kurie leistų palengvinti investicijas, sprendžiant mūsų didžiuosius iššūkius. Aš manau, kad mes galime sumažinti mūsų susiskaidimą. Nėra tai lengva, aš žinau, bet galime e, diskusijų keliu sumažinti skirtumus, galvodami apie ateitį, jeigu pasitelksime politinę gerą valią ir užtikrinsime atviras diskusijas ir nacionalinių parlamentų dalyvavimą e, atvirose diskusijose. Toks būtų teisingas kelias e, kuris padės mums pasiekti mūsų rezultatų norimų. Ačiū. Is... Ačiū. Na ir paskutinis kalbėtojas, ponas Fabio Paneta. Pone Paneta, jūs esate Europos Centrinio banko valdybos narys. Todėl aš norėčiau pakviesti pakalbėti apie prognozes Europos pinigų politikai. Prašom. Gerbiamas E, ministro pirmininko pavaduotojų. Pirmininkė, pirmininko pavaduotojų, komisijos nariai, parlamento nariai, ponios ir ponai. Šiandien man labai didelė garbė čia kalbėti. Ekonomikos ir pinigų sąjunga reikalauja, kad Europos ir nacionaliniai politikai dirbtų kartu. Tam reikia, kad Europos institucijos ir nacionaliniai parlamentai glaudžiai bendradarbiautų. Taip pat reikia pasakyti, kad nuo pat pradžios. E, Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos projektas e, vyko e, dviejų pagrindinių diskusijų kontekste. Pirmiausia, buvo kalbama apie integraciją Kai kas teigia, kad politinė konvergencija e, turėtų būti svarbiau negu pinigų sąjunga, kiti teigia, kad ekonominė integracija yra reikalinga tam, kad vyktų politinė integracija. O antroji diskusija, kurią aš turėjau galvoje, vyko apie tai, ar reikėtų įtraukti naujus narius į eurozoną, o galbūt reikėtų gilinti jau egzistuojančias institucijas. Tos diskusijos labai aiškiai parodo, kad uh, E, rinktis reikia ne tik vadovantis ekonominiais argumentais. Tai parodo Europos bendruosius siekius e, išlikti kartu, siekiant bendro ekonomikos augimą. Bet kad e, būtume atsparesni, pirmiausia, turime e, sukurti efektyvesnę politiką. Aš išžvelgiu čia du prioritetus. Pirmiausia, kai eurozona plinta, plečiasi, reikia sukurti tokią EPS struktūrą, kuri būtų pritaikyta prie tikslo ir tas poreikis tampa būtinas, netidėliotinas. Antras dalykas - naujų ir jau esamų eurozonos narių labui Reikia kartu visiems užtikrinti deramą pasirengimą naujų narių prieimimui. E, tai užkirs kelią Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos e, per lietam gilinimui ir per sparčiam augimui. Europos ekonominė integracija išlieka labai stipri, gal net stipresnė negu anksčiau. Europos valstybių ekonomikos pavieniui būtų per mažos ir negalėtų e, atlaikyti ekonominių regionų spaudimo, tarptautinių tai prekybos dėrybų e, jėgos ir negalėtų turėti ženklaus tarptautinio vaidmens bendradarbiaudami Europos lygmenių mes, e, e, turėdami bendrą valiutą, įtaką pasaulyje sustipriname. Bet ekonominę integraciją reikia gerai valdyti. Kai vis daugiau valstybių prisijungia prie eurozonos, ekonominė struktūra tampa įvairesnė ir e, galima vienų valstybių įtaka kitoms taip pat išauga. Jeigu tos finansinės struktūros bus nepakankamai gerai valdomos, tai uh, tas susijimas skirtingų valstybių narių ir institucijų e, gali iškraipyti verslo ciklą tarp valstybių narių ir tada e, bendrosios pinigų politikos tempas, augimo tempas sulėties. Per krizės observa, teoriniai pastebėjimai tapo realiais krizės e, sukeltas, sukelta recesija 2012-2013 metais mm, parodė, kad Europos ekonomikos ir pinigų sąjunga nėra išbaigta. ECB tuo metu iškilo ir gyvendino jam suteiktus įgaliojimus, stabilizavo infliaciją eurozonoje. Ir pamatėme, kad buvo sukurta sistema, kaip elgtis su žlungančiais bankais, e, bankų gelbėjimo sistema buvo sukurta, kad būtų padama valstybėms, kam to reikalinga. Bet kaip matome, iš pastarojo meto pokyčių padaryti reikia dar daugiau. Inflecija dar nesiekia valdytojų, valdybos tikslų, o ekonomikos augimas tarsi ir stabilizuojasi, tačiau jis išlieka labai kuklus. Šiame kontekste eurozonos ekonomikai ir toliau reikia paramos e, pinigų politikos politikos priemonėmis ir tai bus reikalinga tol, kol bus užtikrintas konver, derama konvergencija infliacijos ir e, Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos neišbaigtumas yra viena iš problemų. Pinigų politika yra nepakankamai remiama kitomis fiskalinėmis ir uh, e, kitokiamis politikos e, rūšimis. Tai savo ruoštų uh, leido uh, privertė sumažinti infliaciją ir ekonomikos augimą. Krizė dar kartą mums parodė vieną svarbų, element, svarbų dalyką kai, kadangi eurozona plėsis, ji turi stiprėti ir tai turi būti daroma stiprinant institucinių struktūrą. Svarbiausia dabar užbaigti bankininkistės sąjungą ir kapitalų rinkų sąjungą. Taigi tokiu būdu būtų padidinta valstybių tarptautinė atsakomybė už turtą, už kapitalą ir būtų sukurta labiau supalantuota finansinė struktūra. Eurozonos įvairovė e, taptų stiprybės šaltiniu, o ne silpnai silpnoji vieta, e, kadangi e, finansinės e, institucijos turėtų būti diversifikuotos valstybėse narėse ir pagal turimą turtą. Kai eurozona plinta, panašu, kad darus vis sunkiau susitarti dėl įvairiausių ateities projektų. Tai yra susijęs su sprendimų prieimimų metu iškylančiais nuomonių skirtumais. Uh, E, stiprių institucijų kūrimas, e, suteikiant joms aiškius mandatus, yra būtinas ir tam reikia demokratinės paramos ir politinėse diskusijose apie tai turėtų būti plačiai kalbama. Gilesnė EPS dėja reikš, kad valstybės narės nebeneš atsakomybės. Patirtis parodė, kad bendros valiutos įsivedimas e, gali suteikti daug naujų galimybių, tačiau galimybės turi būti panaudotos, o ne išvaistytos. Iš to galima, e, pas, tokių pavyzdžių galima istorijoje rasti nemažai, kad naujoji naujosios eurozonos valstybės tenkintų ekonominės ir teisinės sąlygas e, e yra būtina. Tik tada tokios valstybės narės gali tapti sėkmingomis eurozonos narėmis. Ir žinoma, E, tos valstybės prisijungdamos dar prieš ES e, turi prisitaikyti prie ES teisino, dalį jo perkelti ir taip pat turi tenkintis e, kiekybinės konvergencijos kriterijus prieš priimdamos eurą. Labai daug pastangų reikia dėti, kad būtų įgyvendintos kontraciklinės, fiskalinės ir makroprudencinės priemonės, dermas skolos valdymas, gera bankininkistės priežiūra ir augimas skatinančių struktūros politika nesukursime nei atsparumo, nei konvergencijos, jeigu nacionalinės ar ES institucijos labiausiai akcentuos institucijų stiprinimo poreikį ir valstyseną. Kitaip tariant, ES sutartys e, turi būti įgyvendinamos visur, joms yra reikalinga tvari konvergencija. Konver Valstybės narės yra suinteresuotos tuo, kad būtų išvengta nenuseklumo. Tai yra ekonominė nauda e, turi būti akivaizdi dar prisijungiant prie eurozonos. E, pinigų sąjungos sukūrimas e, buvo e, susijęs su e, ilgalaikių paskolų e, palūkanų normų konvergencija. Tačiau čia daugelis valstybių narių nesugebėjo ta, tuo pasinaudoti, kad sustiprintų viešuosius ir privačiuosius finansus ir e, panaikintų egzistuojantį disbalansą. Daugelis valstybių e, dabar jau pasiekė neblogų rezultatų vasarojų metu, po to, kai jos jau prisijungė prie eurozonos. E, euro įvedimas e, e savaime kaip procesas pasikeitė ir dabar jau pastebime, kad mm, perspektyvios narės pirmiausia privalo reikalauti glaudaus nacionalinio bankų priežiūros institucijų bendradarbiavimo su Europos centriniu banku, taigi jų bankų sektorius yra labai nuodugniai įvertinamas, pasverimi jo galimi, galimos silpnosios vietos ir Europos centrinis bankas pakankamai e, viską prižiūri. Baigdamas galėčiau pasakyti, kad vietoj to, kad ginčytumės, ar reikia gilinti ar plėsti ES, šiandien mes turėtumėm sakyti, kad bet koks eurozonos plėtimas turėtų vykti paraleliai su politiniu ir ekonominiu gilinimu. Tam labai svarbu vaidmenį atlieka parlamentai ir Europos ir nacionaliniai parlamentai gali tapti teisinės integracijos varomąją jėgą. Jie e, gali žiūrėti, kaip nacionalinė politika e, atsispindės eurozonoje politikoje bendrai ir taip pat e, jos gali priversi nacionalinės vyriausybės ir Europos institucijas atsakyti už savo veiksmus. Ačiū. Dėkoju. Dabar pone Tinali suteiks žodį nacionalinių parlamentų nariams ir Europos parlamento nariams, kurie paprašė žodžio. Taigi atėjo laikas mūsų pasisakymas. Pradėsime nuo ponios Kretų iš Rumunijos senato. Jūs turite po dvi minutės savo pasisakymams, nes yra labai daug norinčių pasisakyti. Iš anksto Jums dėkoju. Dėkoju. Aš Nuo pat pradžių dalyvavau. Atitinkamo, atitinkamose konferencijose ir manau, kad tai yra labai svarbu, kad e, tai, kad e, tai yra labai svarbu, kalbant apie eko, ES ekonomiką. Yra labai svarbu išgirsti institucijų balsą, mes jas institucijas palaikome, jie, jos kalba apie E, Europos augimo ir stabilumo paktą. Kita vertus, e, mes turime e, kalbėti taip pat apie tokias problemas kaip perviršis biudžeto ir Ir e, gaila, kad tas pasiūlymas galioja tik eurozonai. E, e, tai reiškia, kad mes e, tarsi rūpinamės bendra valiuta, bet nesirūpiname bendra Europos Sąjunga. Todėl aš e, norėčiau, kad būtų ir ne eurozonos narės įtrauktos į sprendimų prieimimą. Nes tos valstybės narės, kurios e, nėra dar eurozonos narės, jos yra bendros rinkos dalis. Ir jos e, kol kas e, tik tai laikinai gali naudotis euro e, e privalumais, e, tik tai ba, per bankus. Ir, o, Ir dažnai jų pagrindiniai komerciniai partneriai investuotojai yra eurozonos narės. Taigi tos ne eurozonos narės gali labiau nukentėti nuo krizės negu negu eurozonos narės. Todėl manau, kad reiktų pa, to, a, sukurti tokias taisyklės, kurios padėtų tiem, e, kurie galėtų labiausiai nukentėti. Ir taip pat manau, kad tokie skirtumai dažnai būtent ir duoda peno įvairiems euroskeptikams, todėl tai yra gana pavojingas elgesys. E, manau, kad euras yra ES valiuta, kuri yra grindžiama pasitikėjimu ir manau, kad mes galime jį stiprinti tik tai tada, kai mes visi veiksime iš vien, e, kai veiks kartu euro, sa, e, eurozona ir ES. Uh, Dėkoju. Dabar ponas Pimenon iš Latvijos Seimo. Yes, thank you so much. Uh, Uh, the, uh, major, uh, the... Dėkoju. E, kalbant apie pagrindinį mūsų diskusijos klausimą - ekonomikos ir pinigų sąjungos valdyseną, e, mūsų atsakymas būtų toks, kad reikia e, Europos stabilumo ir augimo pakto kaip pagrindinio prioriteto. Ir e, manau, mes taip pat turėtume įvertinti struktūrinį deficitą. Ir yra labai sunku įvertinti tam tikras politinės klaidas. Ir kai Ir manau, kad mes turėtume siekti daugiau skaidrumo, e, kai išlaidos būtų tiesiogiai kontroliuojamos parlamentu. Taip pat mes turėtume e, numatyti potencialų augimą e, ir nu, numatyti jį ilgesniam laikotarpiui negu dviems metams, pavyzdžiui, keturie, bent jau keturiems metams. Toliau kalbant apie stabilumo ir augimo pakto lankstumą, jį reiktų didinti ypač skatinant e, bendrą finansavimą, kalbant apie nacionalinės ir europinės pro programas. Ir reiktų e, e, finansuojant taip pat apskaičiuoti ir atitinkamą deficitą, taip pat nepamiršti tokių iššūkių kaip e, skaitmeninimas ir naujų darbo vietų kūrimas. E, viešo sektoriaus finansavimo auksinė taisyklė e, turėtų būti pagrindinių finansinių gairių kūrimas. Ir mes turėtume ska neskatinti lėšų švaistimo. Taip pat turime e, e, remti viešojo sektoriaus e, investicijas, kurios būtų reikalingos tvariai plėtrai. Tai yra esminiai dalykai, kalbant e, apie, apie ES ateitį, nes jeigu nepasikeis mūsų politika, mes patirsime problemų. Dėkoju. Dabar Europos parlamento e, nario eilė Alfred Sant. Dėkoju, yra labai sudėtinga kalbėti apie eurozonos progresą. Dėl to, kad mes susidurėme su technokratinėmis priemonėmis, kurių mes ne visuomet suprantame euro diskursas Europos parlamente atrodo yra visiškai kitoks negu nacionaliniuose parlamentuose. Daug kas nežino, kas vyksta. E, kapitalo e, sąjunga, e, bankų sąjunga neveikia taip, kaip turėtų veikti nacionalinius biudžeto deficitus mes bandome kontroliuoti, bet eurozonos e, e, deficitas nėra kontroliuojamas ir mes matome, kad čia e, žaidžia savo žaidimus įvairūs technora, technokratai. Ir Manau, kad mes turėtume grįžti prie strateginės politikos. E, aišku, eurozonos projektas turi savo e, laimėtojus ir tuos, kurie pralaimėjo, bet reikia e, politinės valios, kad būtų sprendžiamos problemos. Ir e, manau, kad reiktų, e, jau buvo pateikti atitinkami pasiūlymai ir e, reikia jų laikytis, kad e, pasiektume pažangos eurozonoje. Mes e, e taip pat e, turime siekti e, daugiau, nes mūsų patirtis rodo, kad, kad visuomet galima siekti daugiau, nes yra baisu, kad jeigu e, mes susidursime su kita krize, mes susidursime su tomis pačiomis problemomis, e, kita, nes kita krize mus ištiks vėl nepasiruošusius. Dabar matome, kad įvyko breksitas, bet to Britai ir nenorėjo būti eurozonos dalimi. Now, uh, Mr. Tuzek Dabar Tuzė Kroatijos parlamento atstovas. Dėkui pirmininkė kolegos. Pisiu savo gimtąją kalbą, kruatų kalbą. Ekonominė valdysena Europos Sąjungoje pirmiausiai pagrista yra taisyklėmis. Per pastarąjį dešimtmetį daug kas padaryta stiprinant, supaprastinant taisyklės, pirmiausia, fiskalinės taisyklės stabilumo ir augimo e, paktis, fiskalinės e, paktas taip pat stabilumo e, koordinavimo ir valdysenos sutarties dalis. Ir ES mm, žengia link tam tikros fiskalinės sąjungos, bet reikia kalbėti apie e, perkelimą regionams, teritorijoms, kurios kenčia nuo makroekonomikos sukretimų. Tai išiškėjo per naujausią krizę. Labiausiai nukentėjusios šalys išgyveno gilę krizę ir nebuvo galima atlikti perversmą pervedimų iš bendrojo centrinio biudžeto. Dėl to e, džiaugiuosi Europos stabilo mechanizmo įkūrimu, kadangi jis skirtas yra padėti eurozonos e, valstybėms išgyvenančioms e, sunkumus. Makroekonominio disbalanso procedūros sustikrimas taip pat leis geriau gyventi Europos semestro programą. Ir Tai bus mechanizmas padėti valstybėms, kurios kenčia nuo makroekonominio disbalanso. E, kai kurios valstybės narės, kurios e, atsisakys įgyventi reikalavimus, galės, e, turės joms bus taikomos tam tikros drausminės priemonės ir specialios procedūros. Ir didesnė integracija reiškia kapitalo rinkų sąjunga ir mes dar laukiame jos galutinio sukūrimo. Dėkoju. Ponas Lotoj iš Niderlandų parlamento. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau kreiptis poną Senteno. Aš Twitterio jo žinutę perskaičiau, jis sureagavo į Hukstra ar mūsų finansų ministro Twitterio žinutę. E, Mes e, parlamente Niderlandų labai daug dėmesio skiriame skaidrumui Eurogrupės ir ponas Sentena e, sakė, kad jis 19 metais e, pasiūlė priemonės skirtas didesniam skaidrumui užtikrinti. Galbūt jūs galėtumėte mums pasakyti apie naujus žingsnius jūs imsitės, jūs, kurių imsitės 20 metais skaidrumui sustiprinti ir galbūt galėtumėte E, pakomentuoti dokumentą, e, kurį gauti iš mano kolegos parlamente Peter Homsit apie uždarasias duris, apie tą principą. E, ten išdėsi tam tikri pasiūlymai dėl spartesnio dokumentų pateikimo visuomenė viešo skelbimo patvirtintų valdyboje. E, toliau ponas Vislarų, Europos parlamento narys. Dėkui. Aš netaip optimistiškai, pesimistiškai galvoju apie ateitį. Svarbiausia yra e, negalvoti ateities, reikia geriau įsivaizduoti ateitį. Ta mes darome su žaliuoju kursu, bet taip pat turėtume galvoti ir apie ekonominę ir pinigų sąjungą. Aš vis prisimenu faktą, kad prisijungti prie eurozonos yra ne pasirinkimas, bet prievalė valstybėms narėms. Taip pasakyta startyje. Kai e, šalis yra pasirengusios, e, tą turi daryti, bet keista yra tai, kad yra valstybių narių, kurios pasirengusios, bet nenori prisijungti prie eurozonos. Mes e, turėtume galbūt stengtis piliečius tų valstybių narių paveikti. Tai yra ne technokratinis, o politinis sprendimas. Mes turime procesą išjudinti po Brexito turime labiau susitelti, galvoti apie e, Europos ateities projektą. E, aš esu vienas iš pranešėjų parlamente dėl reformų ir investicijų paramos programos ir noriu pasakyti, kad mes turime turėti priemonės, kuris leistų teikti paskatas. Yra teisinių prievalių, bet reikia ir paskatų valstybės naims jungiantis prie eurozonos. Uh, Ir taip pat labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą, e, parengti tokią skaidrę priemonę ir e, mes turime taip pat galvoti apie atskaitomybę prieš piliečius. Dar vienas dalykas. Aš kaip Rinių frakcijos koordinatorius Noriu pasakyti, kad konvergencija yra esminės dalykas, ne tik nominalioji, bet ir realioji konvergencija. Mes kalbame apie žalį kursą, apie kitus dalykus, bet nepamirškime, kad e, reikia galvoti apie socialinį sustarimą, investicijas, apie švietimą, skaitmenį raštingumą ir visus panašius dalykus. Būtent tokiu būdu mes ES užtikrinsime sanglaudą ir e, tvariai išplėsime eurozoną. Dėkoju. Dabar panas Lelovač, Kroatijos parlamento atstovas. Gerbama pirmininkė, noriu padėkoti Jums, gerbimi Europos parlamento, nacionalinių parlamentų nariai. Tvarumas euro po krizės E, siekiant užtikrinti e, didesnį tvarumą, valstybės narės priėmė atitinkamus sprendimus po krizės dėl e, eurozonos ekonominės ir pinigų sąjungos, tai praplėtė ES ir eurozonos valdysena. Bankų sąjungoje vyktanti integracija nebaigta, dar mes turime ją baigti kurti, įvesdami Europos indėlių garantijų sistemą taip pat priemonės e, perdraudimui, e, rizikos draudimui. Europos indėlių garantijų sistema ir bankų sąjunga turi veikti es lygmenių ir taip pat reikia nepamiršti fiskalinės apsaugos e, priemonės backstop. Mes taip pat turime sukurti kapitalo rinkų sąjungą, kuri esminės svarbos yra. Vertėjai e, prašo kalbėtojo kalbėti lėčiau, nes jie nespėja išversti. Teisėkuros sistema kapitalo e, rinkoms sukurti yra labai plati pavyzdžiui, apimančios yra bankroto procedūros, taisyklės tarptautiniams investicijoms. Ir mes džiaugiamės, kad taryba nagrinė šias rytis taip pat. E, esame patenkinti, kad rekomendacijos eurozonai e, ragina baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, kapitalų rinkų sąjungą ir e, įvesti visus elementus būtinus gilesniai ekonominiai ir pinigų sąjungai. Dabar ponas Kosor, taip pat Kroatijos parlamento atstovas, prašau. Gerbama pirmininkė, kolegos. vyksta instituciniai pokyčiai, bet mums reikia ES architektūrą stiprinti. Dėl to ES valstybių narių institucijos turi užtikrinti tai, kad taisyklės bus įgyvenamos, kad nauji mechanizmai bus įdėkti Valstybės narės turi dalyvauti koordinavimo mechanizmuose ir suvokti, kad jos yra reformų savininkės, kad jos vykdo reformas. Mes turime baigti kurti bankų sąjungą, kapitalų rinkų sąjungą. Taip pat e, įdėkti apsaugos mechanizmus eurozonos lygmenių. Jeigu kalbėsime apie Kroatijos pažangą, mes sumažinome makroekonominį disbalansą ir e, kreipėmės į institucijas e, atitinkamas, kad galėtume prisijungti prie valiutų kursų antrojo mechanizmo. E, mes dirbame su partneriais Europos komisijoje, Europos centrinėme banke, valstybėse narėse. Kroatija pademonstravo per sutikimus, kad yra pasirengusi pradėti visus procesus, o institucijos pademonstravo politinę valią plėsti toliau eurozoną e, kiekvienoje savo paraiškoje e, Kroatija e, įsipareigojo įgyventi 19 priemonių šešiose srityse, stiprinti bankų priežiūrą, stiprinti bendrabiavimą su Europos centriniu banku, stiprinti makroprudencinę aplinką, kovoti su pinigų plovimu, pagerinti statistinių duomenų rinkimą ir skleidimą, taip pat gyventi viešojo sektoriaus reformas, mažinti administracinę naštą. Kroatija ketina pasiekti šių tikslų iki šių metų vidurio. Tokiu būdu pademonstruosime, kad esame rimtas kandidatas prisijungti prie ERM2. Ir Taip pat e, turime e, prisiminti savo politinį vaidmenį ir nepamiršti esminės svarbos vaidmens, kurį vaidina parlamentai. Ačiū, toliau panas Mavridės iš šio parlamento. Thank you, Chairwoman. I was speaking my mother tongue. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu graikų kalbą. Είναι η καλύτερη υπηρεσία kalbant apie e, tikrosios, realiosios ekonomikos konvergenciją, mes turėtume nepamiršti Europos vienybės projekto ir manau, kad turė, toks turėtų būti mūsų atsakas visiems populistams ir tiems, kurie nori sunaikinti Europos viziją manau, kad mes turėtume siekti realios konvergencijos tarp atskirų valstybių ekonomikų. Ir tam mes turėtume e, paklausti, kokios priemonės padėtų mums priartėti vieniems prie kitų. Tai yra mano jau antroji kadencija ir man kai kada susidaro įspūdis, kad viskas tik kartojasi. E, pateiksiu kelis pavyzdžius. Kalbant apie Europos semestrą. E, tai yra e, tam, konkretus, e, tam tikri konkretus dalykai. Mūsų frakcija jau keletą metų siūlo, kad būtų įtraukti socialiniai, ekonominiai ir aplinkosauginiai kriterijai į Europos semestrą. Ir taip pat, kad būtų gilinami tam tikri e, ekonominės politikos e, instrumentai. Aš pats esu ekonomistas ir mes negalime kalbėti apie bendros rinkos gilinimą. E, nebai, neužbaigia bankų sąjungos. Tai neįmanoma, tai neįsivaizduojama. Galbūt kyla kažkokių techninių problemų, bet mes turime suvokti, kad pagrindinė problema iki šiol yra e, atitinkamų valstybių narių e, politinis elgesys, kurie prieš, prieštarauja tam dalykui. Ir paskutinis aspektas, kalbant apie Europos tikslus iki 2050 metų. Mes kalbame apie e, pereinamai laikotarpį, e, teisingą pereinamai laikotarpį, bet mes turėtume kalbėti apie realistinį pereinamai laikotarpį. Manau, kad tai būtų teisingiausias e, e, atsakymas tiems, kurie svajoja apie Europos bendrą ateitį, nes kitaip gali kilti problemų įgyvendinant bendrą viziją. Dėkoju. Toliau ponas E, Begehar iš e, Vokietijos Bundestago. E, gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, dabartinė eurozonos valdysena yra tokia tarp vyriausybinė valdysena, kurią grindžia tarp vyriausybiniai susitarimai. Ir kai kurios tarp vyriausybinės sutartis, galbūt jas norima perkelti, arba yra diskusijos, kad norima jas perkelti į europinį lygmenį, bet kaip pastebėjo ponė Periš teisingai, mes turime demokratizuoti tam tikrus procesus, bet turime nepamiršti nacionalinių parlamentų vaidmens, ypač, ypač kalbant apie biudžeto procedūrą ir fiskalinę politiką. Mes turime kalbėti apie dviejų ir šešių dokumentų paketą, turime e, Europos augimo ir stabilumo paktą tinkamai įgyvendinti, nes turime, turėjome pasimokyti iš krizės, turime padėti tom valstybėms, kurios e, patyrė krizę ar kurių laukia krize. Taip pat turėtume suteikti daugiau fiskalinės erdvės žaliojo kurso investicijoms. E, taip pat e, turėtume e, baigti atitinkamas reformas Taip pat turime kovoti su e, netinkamais kreditais ir, padėti, ir valstybės obligacijomis ir tokiu būdu padėti bankoms. Taip pat turime atsižvelgti į visas valstybės narės, nors ir skirtusi jų požiūriais eurozonos biudžetas bendras BIC yra geras žingsnis tinkama linkme, bet mums reiktų suvienodinti e, valstybių narių ekonomikas ir čia turime e, stengtis išvengti kažkokių dvigubų standartų standartų. Ir, e, ir turėtume su, sukurti geriau veikiančias struktūras, pas, geriau panaudoti tuos 280 milijardų e, eurų. Taigi e, taip pat mes turime e, E, ir toliau e, remti tą tarp vyriausybinį susitarimą, bet būti atviri, atviri diskusijoms dėl kitų modelių. Dėkoju dabar ponas Bolčis iš Graikijo, iš Kipro.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 Norėčiau pasakyti, kad dabartinė finansų sąranga e, galėtų e, atsirado kaip atsakas į 2008 metų finansų krizę, bet dabar ji turėtų e, būti pritaikyta prie naujų iššūkių, su kuriais susiduria ES ir prie naujų tikslų, ypač kalbant apie pokyčius, skaitme, skait, skaitmeninius pokyčius ir biudžeto pokyčius. Mes norime užsitikrinti geresnį piliečių piliečių pasitikėjimą, norime daugiau e, politinės atsakomybės, mums reikia e, geriau veikiančių taisyklių. Tai e, padėtų e, pagilinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Tačiau e, svarbiausia būtų užtikrinti indėlių apsaugos sistemą ir tai būtų labai svarbu baigiant kurti bankų sąjungą. Reikia nepamiršti taip pat solidarumo tarp valstybių narių ir tos indėlių draudimo sistemos įgyvendinimas būtų labai svarbus aspektas ir tokiu būdu būtų užtikrinta, kad visi indėliai būtų vienodai traktuojami, nesvarbu, kur jie yra laikomi ir tokiu būdu būtų pasiekta. E, e, būtų panaikinti tie skirtumai, kurie dabar egzistuoja e, Europos Sąjungoje. Taip pat norėčiau e, e, kritikuoti griežtas taupimo e, taisyklės, griežtą taupimo e, politiką, e, kurią e, patyrė, pavyzdžiui, ir Kipras. E, tai buvo tarsi būtina priemonė, tai buvo pristatoma kaip būtina priemonė, tačiau kai mes kalbame apie Europos indėlių um, apsaugos e, ar draudimo sistemą, tai šitas klausimas vis atidedamas. E, galbūt apie tai vėl bus kalbama tik po 2024 metų. Dėkoju. Labai ačiū. Markės iš šio parlamento. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kalbėtis portugalų kalbą, savo gimtają kalbą. Ši diskusija dėl e, ekonominės valdysenos e, yra labai svarbi ir aš norėčiau pasakyti, kad jeigu mes e, kalbame apie finansų politika, kuri turėtų išge, išgelbėti eurą, tai galbūt dėl to, kad tos tarp, tie tarp vyriausybiniai susitarimai pasirodė, kaip, kad jie yra nepakankami. Ir dabar tarsi norima E, įvesti daugiau lankstumo egzistuojančioms taisyklėm. Ta pati pasakė ir Ekofino pirmininkas. Ar e, finansų politika turėtų skatinti e, didesnį e, augimą, ar turėtų prisidėti prie to, kad viešojo sektoriaus finansavimas būtų e, stabilus? E, dabar mes matome, kad e, E, su kokiamis problemomis susiduria e, Europos Sąjunga, e, su darbo, darbuotojų mažėjimu. Dabar mes matome, kad kai kurios valstybės narės koncentruojasi tik į taupimo politiką. Mums reikia tokių taisyklių, kurios paskatintų investicijas, ypač investicijas į žalį į kursą. Mums reikia kažkokio, kažkokios auksinės taisyklės, kuri paskatintų žaliasias investicijas. Mums reikia Europinio semestro, kuris būtų įtrauk, įtraukus ir kuris nepamirštų tvaraus augimo tikslo. Mums reikia daugiau lankstumo e, siekiant e, ekonomikos augimo. Mums reikia e, ne prociklinių, bet kontraciklinių taisyklių. Mums reikia e, siekti didesnio stabilumo ES, pa, reikia pa, pabaigti kurti bankų sąjungą ir trečiąjį jos ramsti. Apie tai jau kalbėjo, prieš mane kalbėjo kolegos. Ir mano paskutinė pastaba yra susijusi su makroekonomikos balanso priemonėmis. E, taisyklės turi galioti visiems, jos turėtų būti taikomos e, vienodai ir toms šalims, kurios turi biudžeto deficitą ir kurios turi biudžeto perviršį, nes mums reikia kurti ekonomiką, kuri veiktų. Stavro. Ponas Stavros iš Kipro. Pone. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, graikiškai, kalbant apie dabartinį finansų politika, e, ji yra e, labai glaudžiai koordinuojama. Tai yra koordinuojama eurozonos politika ir valstybių narių politikų. Ir e, bandoma sukurti atsparumą ir stiprumą įvairioms potencialioms krizėms. Tačiau mes atskiros valstybės narės ir toliau susiduria su didžiuliais iššūkiais ir kad mes galėtume susidoroti su tais e, iššūkiais atskirose valstybėse narėse e, buvo sukurtos taisyklės, kurios dėje nėra labai skaidrios ir labai aiškios. Tai reiškia, kad taisyklės reiktų supaprastinti ir priderinti prie dabartinės situacijos. Europos komisija jau E, paskelbė, kad ji norėtų vykdyti viešuosius klausimus su įvairiomis suinteresuotomis šalimis dėl e, naujų, naujų finansų priežiūros taisyklių. Mes tikimės, kad e, tai turės teigiamus rezultatus ir e, kad tokiu būdu bus peržiūrėtos dabartinės, dabar egzistuojančios taisyklės ir kad mes e, sugebėsime e, prisiderinti prie dabarties iššūkių. Reikia e, nepamiršti, kad vyksta e, pereimo procesas tiek skaitmeninimo, e, tiek e, e, žalinimo e, srityje. Ir manau, kad nacionaliniai parlamentai taip pat galėtų vaidinti svarbų vaidmenį. Jie turėtų būti įtraukti į Europos semestrą. Ir visos procedūros turėtų būti e, veiksmingos. Jeigu jos būtų veiksmingos, tai tuomet e, mes e, galėtume stiprinti e, finansų valdymo demokratiškumą. Ratin, uh, Toliau panas Luidži Maratin iš Italijos. Labai ačiū. Tik porą trumpų pastebėjimų. Dėl to BIC, BICC. Man atrodo, kad tai, kaip jisai formuojasi, tam rodo, kad jis darosi pavojingas, galvojant apie valstybių struktūrinius fondus. Ta priemonė turėtų remti reformas ir investicijas, tai yra aišku gerai, bet ko iš tiesų reikia Europos integracijai, ko Europai tru, e, kol kas nepakanka - stabilizavimo funkcijos. Stabilizavimas turėtų būti labiau siekiamas dabartinėms plėtros priemonėmis, tokiomis kaip e, užimtumo apsaugos schemomis, kad išvengtume uh, E, vėlavimo įgyvendinime, nes tai yra susijęs su investicijų išlaidomis. Ir dabar tikslas yra stabilizuoti euro biudžetą. Stabilizavimo funkciją euro biudžete turime įtvirtinti. Todėl mes turėtumėm pagalvoti apie įgyvendinimo spragas, kurios yra išėjusios su investitorių išlaidomis. Ir greičiausiai tai asimetrinių šoko atveju nepadės stabilizuoti Europos ekonomikos. Antras dalykas - fiskaliniai gebėjimai. Tai yra labai svarbu, bet aš apie tai nekalbėsiu. Aš norėčiau pakalbėti, kodėlgi nepradedam realiai dirbti. Pradėkim iš tiesų veiksmingai keistis nuomonėmis apie uh, valstybių skolų ribas ir uh, užsienio valiutos turtą. Man atrodo, kad bendrai kalbant, uh, E, valstybės skolos kelia kol kas didžiausią problemą. Mes turime įvesti saugaus turto e, aspektą ir turėtume e, komerciniuose bankuose mažiau problemų kurti. Taip pat turime galvoti apie produkcijos spragas, nes kol kas mes matome ex ante ir ex post kintamuosius E, mes e, kalbame taip pat apie viešosios skolos dinamiką. Tai yra išornis veiksnys eurozonoje ir apie tai turėtų būti kalbama veiksmingose fiskalinėse taisyklės. Ačiū. Pranešu, kad daugiau užsirašyti, pasisakyti nebegalima, nes kitaip neliks laiko jiems visiems atsakyti. Ir aš suteiksiu žodį ponui Džordževski iš Lenkijos. Šanovne panie przewodniczące dzisiejszych obrad. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami komisijos nariai, kolegos, Lenkija pasisako už reformų paramos programą. Lygiai taip pat mes remiame biudžetinę konvergencijos ir konkurencingumo stiprinimo priemonę, Norime, kad reformos būtų labiau remiamos, ypač valstybėse, kurios neįeina eurozoną. Labai svarbu sustiprinti jų ekonominę konvergenciją su eurozono šalimis. Lenkija pasisako už štai ką. Kai kalbame apie daugiametę finansų programą, apie biudžetus toms priemonėms, turėtumėm e, uh, 2019 metų sumų laikytis, gruodžio mėnesį pasiūlytų sumų. Uh, 7 prie 3 toks santykis turėtų būti išlaikytas. Taip pat norime išlaikyti nuoseklumą tarp priemonių skirtų eurozonai ir priemonių skirtų valstybėms neįeinančioms į eurozoną. Mūsų nuomonė šiame procese reikėtų atsižvelgti į pavienių valstybių narių daromą įtaką. Ir taip pat į tai, kiek veiksmingas yra Europos komisijos siūlomas reformų paketas, tengiantis užtikrinti valstybių narių finansinę autonomiją. Lenkija džiaugiasi tuo, kad siūlomi sprendimai e, šių programų atveju yra suderinti su ekonomikinės valdysenos principais numatytais Europos ekonomikos semestre. Lenkija mano, kad visi nauji veiksmai turėtų būti orientuoti į konvergencijos stiprinimą viso ES ir naujų valstybių įtraukimą. Nereikėtų dar labiau pagilinti jau egzistuojančių suskaldimo ES viduje. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Divacijo. Jis yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešėjas. tvarios plėtros strategijos klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs jau sakėte, kalbėjome apie Europos e, ekonomikos semestrą ir tvalę plėtrą. Tai yra pagrįsta stabilumu ir daugeliu kitais veiksniais. Europos semestras, kurį netrukus pradėsime, yra e, svarbus tuo, kad pagrystas ilgalaikė strategija. Turime tai pabrėžti. Ilgalaikė strategija e, turi leisti padėti išspręsti visas problemas, e, įgyvendina žalį į kursą ar skaitmeninės permanas, nes tai turės realos įtakos darbo ir verslo pasauliui. Taigi, turėsime galvoti apie paramą, turėsime galvoti apie deramą valdysenos valdymą per viešasis investicijas, per inovacijas. Ir visa tai turės vykti, prisidedant privačioms ir viešosioms investicijoms, kurias jau Europoje matome. Privačios investicijos eina su viešosiomis garantijomis. Turėdami galvoje tokią faktorių panoramą, kaip jau buvo pasakyta, būtinai turime pasistengti, kad būtų peržiūrėtas stabilumo ir augimo paktas. Europos komisija, tiesą sakant, jau galvoja apie ekonomikos valdysenos peržiūrą. Mūsų nuomonė tai iš tiesų labai svarbu ir bus labai įdomu, buvo labai įdomu išklausyti komisijos nario Paulo Žantilionį. Jis sakė, kad dėl to taisyklės nei pasusilpnėja, nei sustiprėja, nei sugriežtėja. Tiesiog tos taisyklės turi būti performuluotos, kad jos atneštų pageidaujamo poveikio mūsų ateičiai. Visą tai turėdami galvoje, būtinai turime pagalvoti apie Europos socialinį ramstį ir užtikrinti, kad ir pilietiniai visuomeniai tektų tam tikras vaidmuo e, per e, ekonomikos ir socialinį komitetą, kuris atlieka konsultacinės institucijos vaidmenį. Žinoma, ir valstybės narys atlieka svarbu vaidmenį, jos e, gali padėti. Ačiū. Toliau. Pane Markės, šio parlamento narė. Vou falar em português uh, e gostaria de dizer o seguinte: agradecer. Kalbėsiu portugališkai. Norėčiau padėkoti e, visiems už pasisakymus. Ir uh, įdomu išklausyti Europos parlamento, nacionalinių parlamento atstovus. Aš taip pat turėjau galimybę dalyvauti vairiose konferencijose parlamento narių susitikimuose su nacionaliniu parlamento atstovais. E, jie paprastai būna labai įdomus, nes galima keistis nuomonėmis. Ir e, aišku, mūsų nuomonės gali skirtis, tačiau tiek nacionaliniai parlamentai, tiek Europos parlamentai turėtų siekti prisidėti prie Europos politikos formavimo. Aš trumpai norėčiau paminėti tris dalykus ekonominės ir pinigų sąjungos gilimas 2017 e, metais, kai buvo minimos Romos starties metnės, e, buvo pasakyta ministro pirmininko, kad reforma neįmanoma be ekonominės ir pinigų politikos gilinimo. Ir aš noriu pasakyti, kad mes matėme, kaip šioje srityje kito sprendimų prieimimo procesas, politika šiaip įgyvenama yra gana lietai. Ir noriu paklausti, e, kaip dabar yra. E, turiu galvoje naujausią priemonių planą ekonomijos ir pinigų sąjungos srityje. Dar e, kitas klausimas susijęs su žaliuoju kursu, mūsų ekonomikos strategija naujaja. E, e, stabilumo ir augimo paktą norima įtraukti tam tikrus elementus į žalio kurso, bet reikia, reikia siekti užtikrinti daugiau lankstumo, bet tai susijęs su įvairiais sudėtingais dalykais. Mums reikia šiaip paprastesnio pakto. Ir noriu paklausti jūsų, kaip būtų galima suderinti tuos e, tikslus lankstumą ir supaprastinimą. Dar vienas dalykas, aš rengiu pranešimą dėl ilgametės finansinės e, programos ir noriu kreiptis į Eurogrupės pirmininką. Su savo klausimu žinau, kad jūs girdėjau, kad pradžioje jūs jau šiek tiek kalbėjote apie tai, kaip vertama yra taip, na, ta, ta vadinama BIC biudžeto priemonė konvergenciniai augumui daugia metė finansinėje programoje. Ponas Pesko, Italijos atstovas. Aš galiu pasakyti, kad Reikėtų pabrėžti jau šią diskusiją išskirtą nuo savo išteklių naudojimo aspektą reformų finansavimą. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Bet taip pat mes turime labai atsargiai elgtis, nes tai gali turėti poveikio visai eiliai kitų valstybių. Galbūt reikėtų rasti kitokių kanalų reformams finansuoti e - ECB arba euro obligacijas. Kodėlgi nepasitelkėme euroobligacijų, kurios galėtų būti nukreiptos į aplinkosaugą, pavyzdžiui. Dėl ECB ir pinigų politikos. Tiesa ta, kad e, tai leido apsaugoti infliaciją, ji išlieka labai maža, bet galbūt dėl to atsirado poveikis ir uh, kitoms politikos sritims. Kolega Panetovas apie tai kalbėjo. Priemonės naudojamos pinigų baziai sustiprinti kol kas dar nepasiekė realios ekonomikos. Dabar mūsų ekonomika, kos pamatas yra mikro įmonės, mažos įmonės, o ne stambios tarptautinės bendrovės. Kol kas to, tų mažų įmonių mūsų pagalbos priemonės nepasiekė. Mes žiūrėkim tokių priemonių, uh, kad rasti, kad padėtume realiai ekonomikai, galbūt tada kažko realiau pasieksime. Aš nežinau, kokia yra ECB misija. Atrodo, kad jie rūpinasi tik maža infliacija, bet gal reikėtų daugiau pagalvoti ir apie užimtumą. Buvo kalbama apie indėlininkus, ačiū, kad tai paminėjote. Ir aš norėčiau šitą pasakyti ir galiu pasakyti, kad direktyva egzistuoja. E, indėlininkų pinigai gali būti panaudoti bankų sąskaitoms išgelbėti. Mano nuomonė, tai yra pakankamai delikati problema. Kuo griežtesni reikalavimai, tuo daugiau problemų piliečiams. Ir dar vienas pastebėjimas. Žmonės kalbėjo apie rinkų sąjungą, bankininkystės sąjungą. Visą tai dabar labai madinga. E, bet problemų išlieka ir Italijoje yra sukurtas specialus fondas įmonių finansavimui. Apibriešta aiškiai atsakymė ir problema, kad žmonių e, aukštas gyvenimo lygis turi išlikti. Pone Ravalė iš Italijos. Ponas Ravalė iš Italijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Porą labai trumpų klausimų. E, ponas Galtieri, finansų ministras, kalbėjo apie koregavimus. Ar jau viskas baigta? Ar jau viskas išspręsta? Pasakyt, kokia dabar padėtis. Italijoje, bet turbūt ir kitose Europos dalise, reali problema yra labai lėtas augimas. Ir prieš paskutinę krizę Kinijoje praėjusių metų paskutinis ketvirtis jau buvo labai prastas. Panašu, kad šiais metais ekonomikos augimas bus nulinis. Kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, buvo sakančių, kad reikia ištiesti ranką, pagalbos ranką mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet mes tų pinigų negauname ir tai iš tiesų neskatina realios ekonomikos. Ką jūs tuo klausimu padarysite? Iš Maltos, ponas Mikalev. Grazie, senjora prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Valiutą galime sustiprinti, bet nieko neišgelbėsime. Socialinių, ekologinių problemų neišspręsime, o valstybės būtent su jomis susiduria. Mano valstybėje, Maltoje, BVP augimas yra didžiausias Europoje, bet mes ėmėmės priemonių, kad būtų sukurtas rezervas e, galimos krizės atveju. Be abejo, kai kalbame apie Europos principus, e, turėtume būti sažiningesni. Solidarumas e, neapsiriboja tik tai pinigais. Aš esu iš vienos mažiausių valstybių narių ir aš tikiuosi, kad ateityje bus e, konsoliduotos ne mūsų santaupos, bet mūsų gyvenimo kokybė. Todėl dabar aš laukiu naujojo žaliojo kurso laukiu, kada bus sukurtas socialinis kursas, koks ar susitarimas. Aš tikiuosi, kad e, mūsų komisarė dalį leis sustiprinti Europą. Ir aš tikiuosi, kad bus pakeistas mūsų e, verslavimo būdas ir mes pakeisime tam tikrus e, verslo principus. Laikas sukurti mechanizmus, e, pagal kuriuos piliečiams daugiausia dėmesio būtų skiriama. Ką aš to noriu pasakyti, negalime visiems vienodo modelio pritaikyti, reikia sukurti lankščius fiskalinius mechanizmus, kurie leistų valstybėms plėtotis e, savo ruoštų vieningoje Europoje. Dėkoju. Ponas Vamamaki iš Suomijos. Dėkoju kalbėsiu suomiškai. Taip, iš tiesų valdysenos sistemą reikia reformuoti, tačiau reikia e, nepamiršti e, tinkamų faktorių. Ta, e, tą reformą reikia vykdyti protingai. Reiktų, pavyzdžiui, e, ištirti. E, e, poveikį šitos reformos, o finansinės taisyklės jos turėtų būti labai aiškios. Jeigu mes norime išgelbėti ekonomikos ir pinigų sąjungą, tai visos valstybės narės turėtų e, atitinkamai subalansuoti savo biudžetą, e, at, atsi, atsikratyti skolų. E, O alternatyva galėtų būti e, e, e, didinant kapitalo reikalavimus po truputį. Aišku, yra kalbama, e, kad sudėtingas atvejis yra e, visos ES atsakomybė. Kalbant apie reformas, e, komisija tada turėtų daugiau galių, bet tai padėtų pasiekti tokių tikslų, kurių šiaip būtų neįmanoma pasiekti. Taip pat manau, kad mes e, turėtume e, nacionaliniams įstatymų leidėjams jais labiau pasitikėti. Ma Mariori, Mariori iš Graikijos. Pirmininkė, ačiū. Niekas e, nebejauja tuo, kad šios dienos sesija yra labai įdomi. Manau, jog nebus už, įmanoma užtikrinti e, ekonominės mūsų politikos, jeigu neužtikrinsime deramos valdysenos. Mes turime e, pasinaudoti e, ta proga, tuo, kad yra tarp mūsų ponas Senteno ir Dabrovskis, pastelgti jų žinias. E, ir reikia galvoti, ar Europai nereikia keisti sutarčių. Aišku, negalima dalimis kažko daryti labai greitai. Mes turėtume atsižvelgti pirmiausiai į piliečių poreikius. Reikia užtikrinti taip pat, kad mūsų dialogas paskui rezultatai atsispindėtų praktikoje. Ir mes turime suvokti, ko norime iš savo politikos. Mes norime turbūt išvengti tokios situacijos, kuris sukūrė problemas, ar tokios situacijos, kuri netinka nei piliečiams, nei politikams. Tikriausiai mes norime pakeisti viską ir mums reikia kitokios valdymo politikos. Tik tokiu būdu mes galėsime pamatyti rezultatus realioje ekonomikoje. Kalbu apie bankų priežiūrą, apie stabilumo ir augimo sistemą. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams, kurie galės trumpai apibendrinti diskusiją, sureaguoti klausimų. Pirmiausiai, e, steiksiu žodį ponui Marič, ta pačia tvarka. Siūlau pasisakyti kaip ir pradžioje. Porą minučių. Taip pabandysiu kalbėti trumpai. Nors tai labai sunku, nes dialogas e, labai įdomus buvo, konstruktyvus, išgirdome vairių pastebėjimų, klausimų. E, sunku atsakyti per tokį trumpą laiką visus klausimus, tik pasakysiu, jog e, visiškai pritariu tam, kad turime e, pasimokyti iš praeito dešimtmečio. E, mes dabar jau pakeitėme mūsų taisyklės tam, kad galėtume suvaldyti finansinę ekonominę krizę pasaulio mastu E, vykusi taip pat Europoje ir mums labai e, taip pat svarbu galvoti apie visą Europos Sąjungą, apie vertinti poreikį fiskalinių taisyklių peržiūros, ekonominės valdysenos e, peržiūros poreikius vertinti. Šiandieną ECOFIN susitikime komisija pristatė savo pradinės mintis. Dialogas vyko labai įdomiai. Mes e, dabar taip pat galime pakalbėti apie tarp parlamentų narių, apie e, situaciją vieno požiūrio nėra. Reikia galvoti apie augimo tvarumą, apie tolesnį ekonominių rodiklių gerinimą ir reikia nepamiršti E, to, kad patirtis e, mums e, rodo ir istorija, kad kartais viskas gali pakrypti labai nepalankę linkme. Tai turime prisiminti. Ačiū Jums už diskusijas šiuo klausimu ir manau, kad ilgainiui mes visi rasime priemonės ir galėsime padaryti atinkamas išvadas. Ačiū. Dabar Marijos Senteno. Dėkoju. Norėčiau padėkoti jums visiems už pastebėjimus, klausimus. Man labai malonu buvo apsilankyti pas jūs, išgirsti jūsų klausimų ir labai e, matau konstruktyvų nusteikimą dėl tolesnio ES kūrimo. Pabandysiu atsakyti į porą klausimų ir kai ką pakomentuosiu pabaigoje pagal temą šio sustikimo. Ponas Slotvek pateikė klausimą. Iš tiesų, skaidrumas yra esminės svarbos demokratinių institucijų darbe. Ir e, Tai taip pat svarbu, kaip ir tolesnė integracija eurozonai. Mes pasaraisiais metais sustiprinam Europrūkės e, skaidrumą ir e, buvo E, nutarta e, kurti depozitoriumo dokumentų, Eurogrupė svarstė tokius pasiūlymus. Yra darbo grupė, Eurogrupėje speciali ir turime specialų interneto puslapį. Taip pat e, nutarėme skelbti darbo tvarkės ir e, Taip pat diskusijų rezultatai yra skelbiami mūsų puslapyje Eurogrupės. Dar kas yra svarbu, mes ir toliau peržiūrėsime e, skaidrumo politiką, sieksime e, stiprinti mūsų skaidrumo politiką. Dabar atitinka tą patį lygį, kuris užtikrinamas, pavyzdžiui, COFIN e, ar kitose institucijose. Tolesnė integracija E, pokyčiai eurozonos ekonominės valdysenos srityje. E, vadovai turi apsispręsti dėl to BIG biudžeto priemonės konvergencijai ir konkurencingumui, bet turime suvokti, kad kitų politikos priemonių sąskaita neturi būti finansuojama ši priemonė. Reikia ją pritaikyti atitinkamai ir skirti deramus išteklius tam, kad būtų galima mm, užtikrinti konvergenciją ir konkurencingumą. Tai yra tos priemonės tikslus. Dėkuoju dabar Valdis Zambrovskis. Dėkuoju, gerbima pirmininkė, gerbiami svečiai. Norėčiau grįžti prie keletos paminėtų išsakytų klausimų. Buvo nemažai ekspertų klausimą apie Europos fiskalinių taisyklių peržiūrę, tai yra dviejų šešių priemonių rinkinius, apie tai, kokie gali būti kiti žingsniai, e, tai turėtų būti supaprastinimas ir Europos fiskalinės valdybos e, patarimu ketiname pagalvoti apie tai, kaip nutolti nuo e, struktūrinio disbalanso dalyko E, mes dabar turime e, gana e, greitai kintančius rodiklius, ketiname įvesti naują sistemą, supaprastinti ją ir dar vienas dalykas, kaip ES fiskalinės taisyklės galėtų paskatinti investicijas, keičiant mūsų ekonomiką, perinant prie ekologijos. E, aplinkos apsaugos dalykų ir skaitmeninių aspektų tvirtinimo. Mes e, turime užsitikrinti konsensusą šiuose srityse, kad kai kalbėsime apie kitus žingsnius, galėtume e, užsitikrinti greitai geresnę poziciją negu kad dabar. Mes taip pat Pradėjome plačias viešas konsultacijas. Dar vakar vyko Eurogrupėje diskusijos, šiandieną COFIN taryboje, taip pat dabar apie e, tai kalbame čia. Parlamentai, kiti suinteresuoti subjektai e, turėtų e, pateikti savo nuomonę viešose konsultacijose, kurios baigsis šių metų viduryje. Dėl pagrindinės temos šios dienos diskusijos - ekonomės ir pinigų sąjungos gilimas. Mes taip turime baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, kapitalo rinkų sąjungą, reikia eurozonos priemonių, įskaitant biudžeto priemonės konvergencijai ir konkurencingumui. Ir komisija yra pasirengusi paremti šios darbus. Buvo klausima apie tarp vyriausybinį E, eurozonos sprendimų pobūdį, mes kaip komisija remiame perėmę prie bendrijos metodo ir pavyzdžiui fiskalinio sutarimo integravimas ES teisinę sistemą, mes siūlome e, tą padaryti ir stabilumo mechanizmo e, įjungimą į Europos teisinę sistemą. Ir kitas dalykas - Europos e, stabilumo mechanizmo reforma. Apie tai turėtume ją vykdami e, galvoti, galvoti, kaip perėti prie bendrijos metodo. Buvo klausima apie galimą eurozonos plėtrą, galvojant pirmiausia apie Kroatiją. Mes dirbame su Kroatijos valdžia, e, siekime, kad jį prisimtų iš ankstinius įsipareigojimus kad būtų galima e, prisijungti Kroatiją prie antrojo valiutų e, kurso mechanizmo. Su Bulgarijos valdžia taip pat e, dirbame. O dėl Kroatijos galiu pasakyti, kad komisija stebi pažangą ir matome, jog Kroatija tvirtai žengia link eurozonos ECB taip pat stebi, kaip vykdomi įsipareigojimai, pavyzdžiui, turto kokybės peržiūrė bankų sistemos. Ir ECB greitai paskelbs savo analizės rezultatus, o komisijos ruoštų galiu E, vardu jūs e, patikinti, kad mes siekime užtikrinti, jog Kroatija žengtų tolin e, per procesą, kuris pagrįstas taisyklėmis ir mes esame pasirengę paremti Kroatiją ir kitas šalis. Dėkoju. Dabar Paulio Džentilionė. Dėkoju, gerbam pirmininkė. Porą pastebėjimų Pirmiausiai, turėtume ir toliau e, žiūrėti į išorinę aplinką, veikiančią mūsų ekonomiką, į sulėtėjimo pavojų, taip pat e, galvoti apie mūsų fiskalinės politikos koordinavimą, derinimą. Kaip žinia, turime 27 skirtingas sistemas fiskalinės politikos, bet turime nepamiršti, kad neuž, jau ir neturėdami labai tvirto glaudos bendarbiavimo daug ką pasiekime, bet jeigu e, derinsime, koordinuosime savo e, veiksmus, stipriau tą darysime, tai e, tikrai galėsime atsispirti pavojams, jeigu situacija, pavyzdžiui, susikomplikuotų. E, buvo klausima apie Europos stabilumo e, mechanizmą. E, bendras sutarimas dėl jo yra. Darybos tęsiasi, vyksta dėl tam tikrų detalių, antrinių galbūt aspektų. Darybos per ateinantį laikotarpį tęsis, pirmininkaujant Eurogrupiai Marijos Senteno. Ir paskutinis dar pastebėjimas. Taip, mūsų požiūris į pasirinkimo galimybę skiriasi. E, girdžiu, kai ką sakant, kad pažanga labai lėta, baigiant kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Taip, bet iš dalies tai susiję yra ir su e, proceso paties problemomis Tačiau, atvirai kalbant, e, pirmiausia, e, taip yra dėl politinių skirtumų, kurie egzistuoja. E, taip pat skirtingai žiūrima į politinę peržiūrą. Politiniai skirtumai egzistuoja. Kaip paprastesnę, bet lankstesnę sistemą užtikrinti, sprendimus tokius rasti. Jūs taip pat apie tai klausėte tą padaryti nėra lengva. Man ką noriu pasakyti pirmiausiai nacionaliniams parlamentams, kad mes įveiktume tas problemas. Europos institucijoms reikia matyti politinį spaudimą, politinį dalyvavimą parlamentų, vyriausybių indėlį į tas diskusijas, nes techninių tik tai lygmenių problemų neišspręsime, jeigu nebus politikų dalyvavimo ar spaudimo dėl to. Ši savaitė, šios savaitės parlamentų renginiai, kurie vyksta čia, labai svarbus. Dabar Fabio Paneta. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti Jums už šias diskusijas. Manau, buvo išsakyta labai daug įdomių pastebėjimų, bet trūksta laiko, negaliu sureaguoti visus e, pastebėjimus ar klausimus, tik tai pabandysiu akcentuoti kai kuriuos svarbiausius dalykus. Daug kas kalbėjo apie tai, kad reikia baigti kurti kapitalo rinkų sąjungą, bankų sąjungą, visiškai pritariu tam. Tai yra esminiai elementai gilinant ekonominę ir pinigų sąjungą. Turime pagerinti konkurencingumą finansų rinkose, pagerinti dalymasi riziką tarp investuotojų grupių ir valstybių narių. Taip pat reikia finansavimo uh, sąlygas pagerinti realiai ekonomikai. Uh, daug kas apie tai taip pat kalbėjo. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia baigti kurti bendrąją rinką, o bank rinkų, kapitalo rinkų sąjunga e, e, įmonėms skirtingose valstybėse narise užtikrins vienodą prieigą prie finansavimo ir mes turime dirbti toliau, kad e, baigtume kurti bankų ir kapitalų rinkų sąjungas. Bet tai susiję yra su ECB veikla, nes tos sąjungos, jūsų kūrimas sustiprintų mūsų atsparumą išorės sukretimams. Taip pat atsiras daugiau galimybių dalytis riziką, atsiras geresnė aplinka pinigų politikai įgyvendinti. Europos bankų priežiūra. Manau, kad pasiekta pažangos, ypač pastaraisiais mėnesiais, matome, perėmė prie skaidresnės, labiau prognozuojamos bankų e, priežios ir galime tuo tik pasidžiaugti. Saugus turtas. Taip, būtų labai gerai sušvelninti ryšį tarp bankų ir valstybių narių, bet pirmiausiai mes, kad galime tą pasiekti, turime pagerinti viešusius finansus Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia pagerinti finansavimo sąlygas, pirmiausia, MVI. Jeigu pasižiūrėsime į naujausius poslinkius, kiek kainuoja finansavimas, kokia e, dinamika yra bankų paskolų nefinansinėms įmonėms, įskaitant MVI, tai pamatytume, kad e, kai vestos buvo nestandartinės e, pinigų palikos priemonės ECB, finansavimas Europos įmonėms sumažėjo visose šalyse ir banko paskolų dinamika iš esmės sustiprėjo. Tai reiškia, e, negalime tikėtis, jog pinigų politika iškart užtikrins paskolų augimą, e, padidins iki nepaprastai aukšto lygio, yra labai e, daug veiksnių žinome, e, kokia yra būklė nefinansinių įmonių iš įvairių analizių, mes žinome, kaip viskas yra, bet, e, kaip sakiau, situacija gerėja laipsniškai ir mes taip pat gal, turime galvoti apie kitą scenarių, kas būtų įvykę, jeigu ECB nebūtų ėmėsis nestandartinių ekspansinių priemonių, situacija būtų kur kas būtų prastesnė, neveiksnios paskolos bankų mokumas, kapitalo mm, koeficientas, situacija gerėja eurozonoje, pirmiausiai dėl to, kad atsirado pasarysis metais geresnės ekonominės sąlygos, augimas stabilizuojasi, tačiau nėra jis labai stiprus. Ir kai kuriuose situacijose bankų padėtis tikrai, valstybės nesė bankų padėtis e, gerėja. E, ir jeigu yra problemų, reikėtų imtis intervesinių priemonių e, bendrosios politikos srityje, pavyzdžiui, stimuliuoti, skanti augimą nacionalinių lygmenių. Labai ačiū, o dabar paliksiu žodį Guzanai Peričiai apibendrins. Ačiū. Kalbant šią temą, ir apie visus, kurie dalyvavo. Suprantame, kad Kroatija turėtų prisijungti prie eurozonos. Ji bus tarptų šalių, kurios išplės eurozoną. Mes norėtumėm, kaip ir kitos Europos šalis, pasidalinti savo suverenumu šiuo klausimu. Kol kas ES sukūrė tik naujas institucijas ir e, perdavė e, priežiūros ir bankų gelbėjimo, aš tikriu perkelė priežiūros ir bankų gelbėjimo funkcijas į Europos lygmenį. Tai e, pakeitė ES ir ES ekonominės sąjungos valdyseną. Bankininkystės sąjunga dar nebaigta bet e, mes ją turime išbaigti, sukurdami bendrą indėlių draudimo sistemą, garantijų sistemą ir papildomas priemonės rizikai sumažinti. Bankininkistės sąjungoje atsakomybė už indėlių draudimą turės būti vienodo europinio ligmens. Ta pati galime pasakyti ir apie tą vadinamąjį backstop mechanizmą. Kolegos taip pat minėjo, kokia rizika išskyla dėl kriptovaliutų. Tai yra susiję su kriterijais, pagal kuriuos rizika bus analizuojama ir tai yra susiję su ES finansų sistemos pasitikėjimu. Patikimumu. Ačiū už Jūsų dalyvavimą. Plenarinį posėdį baigsime. Čia kalbėjome apie ekonomikos ir pinigų sąjungos valdysenos gilinimą ir platinimą. Ačiū. Mm, posėdį baigime. Galiu tik tai priminti, kad ekonomikos komitete tęsis diskusija. Už 15 minučių prasidės kita mūsų renginio dalis. Kalbėsime apie tarptautinę mokesčių sistemą e, ir kalbėsime apie tarptautinių paslaugų tiekimą. Ačiū.